Ačiū. Pone Jensen, Alde frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu prieimus naują sprendimą. Labai puiku, kad turime pirmininką, kuris pradeda laiku. Alde pozicija labai didelė dalimi atitinka kitų kalbėjusių frakcijų poziciją ir pono Količeko poziciją. E, mes e, džiaugiamės transeuropinių tinklų idėją ir komisijos ketinimais panaudoti e, papildomus 500 milijonus, kurie yra numatyti atkūrimo plane. Džiaugiamės, kad yra labai daug projektų, tačiau iš esmės nepakanka finansavimo, todėl reikėtų stengtis atkurti visus pinigus, kurių pasiūlė komisija. E, iš esmės Man irgi labai rūpi aviacijos e, saugumo agentūros klausimas. Ir e, mes turėtume pasirūpinti, kad plėsdami šios agentūros įgaliojimus suteiktume ir reikalingus fondus. Kitaip pamatysime kad jos negali dirbti. Turime pasirūpinti, kad visoms agentūroms būtų suteikiamos reikalingos lėšos. Alde frakcijai transporto politikos ir keleivių teisų klausimai yra labai svarbus. Todėl mes norėtume e, atkurti preliminaraus biudžeto projekto eilutę šioms sritims. Mes e, šiuo metu nenumatome jokių bandomųjų projektų. Manau, kad mes kaip transporto komitetas galėtume pagalvoti apie juos, anksčiau juos sėkmingai gyvendytume. Esmė ta, kad e, pakeitimų pateikimo procedūra yra labai sudėtinga ir tos pakeitimus reikia pateikti dar prieš vasaros atostogas, kad juos būtų galima išversti ir rugsėjo mėnesį jau dėl jų būtų galima balsuoti. Gali būti, kad šį kartą mums nepavyks nieko padaryti. Aš matau, kad žalieji nuolat to nori, jie kalba apie tą geležinės uždangos traukinį ir mes Alde tą projektą remiame. Ponas Krameris labai sėkmingai e, šį projektą propagavo ir bendradarbiavo. Taigi tiek mes norim pasakyti ačiū. Thank you, Mrs. Ačiū, ponė Jensen. E, tie parlamentarai, kurie nori e, prisidėti prie šių projektų, turėtų pasižvelgti jiems išdalintus dosie, kuriuos pateikė transporto komiteto sekretoriatas ir komisija. E, Maiklo e, geležinės uždangos linija yra viršuje dosie. Daug kas sako, kad tai yra svarbiausias dokumentas, bet aš nesakysiu nieko. Ir dabar perinu prie žaliųjų. Neprieštarausiu tokiam strautui komplimentų, kurie čia buvo pasakyti. Turiu pasakyti, kad e, mes taip pat remiame šį projektą. Lichtenbergo pranešimą svarstėme ir pritarėme jam, kad reikėtų stiprinti finansavimą ne tik keliams, geležinkeliams, e, tačiau ir, pavyzdžiui, dviračių takams ir e, geležinės uždang, už, uždangos traukinių taip pat. Aš tikiuosi, kad e, šiam projektui bus pritarta. Mes, aišku, turime skatinti šios projektus. Kita vertus, galime pagalvoti ir apie jų nefinansinę paramą. Kitas dalykas Svarstydami biudžeto projektą mes turėjome tam tikrų nuogastavimų ir tie nuogastavimai dabar tarsi pasitvirtino. Per pastaruosius metus buvo skiriamas nepakankamas kiekis pinigų transeuropiniams e, tinklams. Parlamentas norėjo padidinti šių finansavimą iki 20 milijardų eurų e, iki 2013 metų, tačiau buvo sudarta, kad tik 50 procentų visos sumos bus skirta. Kai kuriuose valstybėse narėse, ypač pasienio ruožai, yra blogos kokybės ir mes būtent todėl reikalavome 20 milijardų ir prašėme, kad 50 procentų būtų finansuojami tarptautiniai projektai. Prašėme ir didesnio finansavimo geležinkeliams, tačiau aš tikrai e, galiu pasakyti, kad tie šeši prioritetiniai projektai nebuvo vien geležinkelių projektai, tai buvo ir kelių projektai. Tačiau Aišku, valstybės narės pateikė savo skaičiavimus, mes juos pateikėme tarybai, tačiau niekas nesikeitė, nes kvotos yra per mažos. Ir labai sunku valstybėms narėms šiuo atveju prasimušti. Tačiau turbūt žinote, kai biudžetas apkarpamas nuo 20 milijardų iki 8 milijardų, tai jau nėra gerai. Ehm, susitikę valstybių vadovai akcentavo tai, kad pavyzdžiui nebegalime finansuoti Müncheno ar kitų miestų, Štutgarto pavyzdžiui, projektų. Mhm. Ir keistai atrodo tai, kad iš pradžių buvo biudžetas apkarpytas, o po to tarsi norima, kad mes tam tikrus projektus vystytume ir toliau. Tai yra deficitas, kurį reikėtų panaikinti. Ačiū, Maiklai. Paskutinis iš koordinatorių pusės ponas Bradborn, Europos konservatorių reformistų frakcijos atstovas. Ačiū pirmininkė. Norėjau tik keletą komentarų išsakyti. Apsiribosiu biudžeto eilutėmis, kuriuose kalbam apie skirtingas agentūras. Tie, kas esate dirbę šiame kutete anksčiau, žinote, kad aš nesu labai didelis agentūrų šalininkas, nes, e, kaip žinia, e, jos ne visada yra vertingos. Man visą laiką rūpėjo jų e, ir ypač aviacijos agentūros gyvybingumas ir veiksmingumas. Man atrodo, kad čia mes siūlome dokumentą E, kuris leis padidinti lėšas skiriamas Europos aviacijos saugos agentūrai, e, realiai net nesuvokiant, ar ta agentūra gerai dirba ar ne. Per pastaruosius metus nuo pat tos agentūros pradžios buvo labai abejojama, ar ta agentūra sugeba atlikti užduotis, kurios jai jau dabar sutiktas, jau nekalbant apie jos įgaliojimų išplėtimą į naujas rytis. Antras dalykas. Dėl to, kaip nustatomos kainos ir e, kaip kaštai e, pagrįstai vertinami. Aš iš savo rinkėjų, iš mažų ir vidutinių įmonių aviacijos rydyje neretai girdžiu skundus apie tai, kad jiems reikia vis daugiau ir daugiau mokėti už įvairiausius sertifikatus, už įvairiausius e, nedidelius lengvų lėktuvėlių pakeitimus. Kai kuriais atvejais ta kaina išaugo net dešimt kartų. Tai nėra geriausias sektinas pavyzdys. Taip, dabar atsiranda žmonių, kurie sako, kad reikia agentūrai skirti daugiau pinigų. Bet anksčiau ir šiame komitete, ir bendrai parlamente, kalbant apie tokias agentūras, visuomet būdavo skiriama papildomų e, išteklių, e, rezervinių išlaidų, galvojant, kad agentūrų veikla aktyvės ir joms reikės daugiau lėšų. Mano nuomonė, mes čia bandome finansuoti žlungančią organizaciją, skiriame daugiau pinigų, kad ji dar daugiau problemų prikurtų. Ačiū. Okay, we've... Dar penki kalbėtojai ir po to e, nutrauksiu kalbėtojų sąrašą, jeigu jūs neprieštaraujat, nes aš noriu pereiti prie ponios Jansen pranešimo prieš e, ateinant ponui Reuter. Pirmiausia, ponas Kok. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Trečioji veiksmų programa stiprinanti saugumą keliuose baigėsi, tačiau tikslai nepasiekti. Prasidės ketvirta programa, kurią reikės skirti pakankamai pinigų, tačiau vis dėlto ne viskas padaryta, kas buvo reikalinga, ypač kalbant apie pilotinius projektus susijusius su infrastruktūra ir logistika. Čia reikėtų e, padidinti finansavimą. Dėkuoju. Thanks, Ačiū, ponia Ajala Sender señor presidente sí en primer lugar desde luego estoy de acuerdo absolutamente con la conclusión del señor. ačiū. Visų pirma, aš e, visiškai sutinku su pono Kogličiko mintimis, kad mes negalime sutikti su sumažinimais, kuriuos siūlo mm, taryba ypač šioje situacijoje, kai nekalba apie transporto projektus. Uh, transporto tinklus, nes šis komitetas nori ir visuomet pabrėžia, kad norime peržiūrėti trans, transeuropinių tinklų projektus ir, ir norime, kad jie būtų dėmesio centre. Komisija turi pasakyti, kaip tada įsivaizduoja, kaip viskas veiks ateityje. Mm, kaip Marko Polo pavyzdžiui, gal ponas Karmintis gali pasakyti, kaip, kaip bus galima pagerinti tą situaciją, ar kaip padaryti, kad ta situacija nebūtų tokia bloga, e, kaip eina kalba, pavyzdžiui, apie ateitį, apie daugiarūšį, e, daugiarūšį transportą, kaip galima užtikrinti e, sąsajas tarp atskirų transporto rūšių. Uh, Aišku, kad panas Kohličiakas turi dar detaliau pažvelgti, ypač pavyzdžiui, turizmo projektus, bandomusius projektus, kurie ruošiami įgyvendinimui ar pradedami įgyvendinti. Nes Simpsonai vakar, man atrodo, labai aiškiai buvo prisiminta, kad mes esame transporto ir turizmo komitetas, tačiau apie turizmą nedaug kalbama. Aš tikiuosi, kad ateityje pirmininkė turizmui bus e, suteiktas desnis dėmesys, nes iš tikrųjų reikia to entuzijazmo šioje srityje. E, aš tikiuosi, kad ir ponas Kovličerikas atkreips didesnį dėmesį į šios turizmo bandomosius projektus. Toliau dėl. Um, saugumo agentūros. Man atrodo, mums reikia paaiškinimų iš komisijos. Nes mes nežinome, kas iš tikrųjų vyksta, bet galbūt jis galėtų plačiau mums tai paaiškinti, galbūt jis dalyvauja tam tikrose tyrimuose, analizėse, gal jis turi daugiau informacijos, o gal darbuotojų trūksta, kurie galėtų panalizuoti šios klausimus. Dabar dėl EMSOS. Vėlgi, kodėl dabar mes turime taip sumažintus įsipareigojimus ir mokėjimus. Gal galėtumėm gauti daugiau informacijos, kaip dabar viskas vyks. Ačiū, aš galiu patikinti visus komiteto narius, kad jūsų pirmininkas tikrai labai gerai žino, koks yra visas komiteto pavadinimas. Toliau, ponė Foster. Well, you, Chairman, and, uh... Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti Jūs uh, paaukštintą pareigose iki komiteto pirmininko, labai džiaugiuosi tuo ir noriu trumpai pakomentuoti mm, procentinį padidinimą uh, jasai. Nesakau, ar tai yra gerai, ar tai yra blogai, galbūt yra per daug, gal ne. Tačiau aiškus dalykas yra tas, ir aš pratysiu kolegos Bradburno mintį, kad yra tam tikrų klausimų sėtinių su EASA. Mes turime apsispręsti, ar EASA uh, yra nepriklausoma agentūra, ar ji nėra e, priklausoma nuo to finansavimo, kuris atkeliauja iš gamintojų, ar tai iš tikrųjų yra oro saugos agentūra, ar tai yra reguliavimo agentūra, kaip kad ji turėtų būti. Taigi yra tam tikrų aspektų, kurie neramina, kurie dar nėra išspręsti. Ir tai atitinkamai atsispindi biudžete, e, kai eina kalba ypač apie tas funkcijas, kurias nori ar turi prisimti agentūra. Vėlgi, čia gal ne, ne nekelsiu klausimą, ar tai yra gerai, ar tai yra blogai, tačiau akivaizdu, kad um, gamintojai Europoje um, abejoja dėl, būkštoja dėl tam tikrų dalykų. Toliau AA, tai yra agentūra irgi su kuria turi būti glaudžiai dirbama. Yra kitų tarptautinių agentūrų. Aš manau, kad šiame etape mm, komiteto pirmininkė labai svarbu yra, kad vyktų diskusijos, nes parlamentas ir, ir ES galbūt neturėtų nutraukti bet kokio finansavimo, tačiau turėtų pažvelgti, panalizuoti tą finansavimą ir ne vien tik tai trumpalaikėme laikotarpyje, ne vien tik tai vertinant tas funkcijas, kurios yra dabar suteikiamos šiai agentūrai, bet bendrai turime pagalvoti apie ilgalaikę perspektyvą, kiek ta agentūra pateisins mūsų lūkesčius. Ir ypač, kai eina kalba apie smulkius gamintojus, smulkų verslą, jie jiem tikrai padėtis yra nelengva. Ačiū. Ačiū dar trys kalbėtojai Lichtenberg, Pascal de Grandes ir Politikau. Lichtenberger, prašom. Ačiū labai. Dėl transeuropinių tikslų, e, tinklų teisėtumo. Panašu, kad e, keliams e, šie tinklai nebedaro jokio poveikio, nes kalbame tik apie konjunktūrą. Na, o kalbant apie ekonomiką, tai galime statyti netgi piramides, tuo, tar, tuo metu mūsų statybininkai turės ką veikti. Taigi, jei matome, kad projektas nebeturi prasmės, reikėtų jo nefinansuoti. Galbūt reikėtų finansuoti į, pavyzdžiui, apšiltinimo projektus ar daugio aukščių namų statybą. Kita pastaba. Buvo pasakyta mintis, kad valstybės narės nepakankamai skyrė asignavimų, tačiau bent jau mano požiūriu ta mintis nėra teisinga. Tai nėra toks suvoktas trūkumas yra taip, kad tiesiog kartais valstybės narės norėtų finansuoti projektus, tačiau jų pareiškėjai netitinka iškeltų konkurso sąlygų. Kalbant apie Marko Polą, reikėtų dar kartą persvarstyti visus kriterijus, nes Manau, kad čia galbūt galima rasti sisteminių klaidų, kurias galima ištaisyti. Kalbant apie tolimą į transportą, manau, kad turėtų ir toliau vykti diskusijos šią temą. Apie tai buvo kalbėta ir plenarinėje sesijoje apie e, Ispanijos nekilnojamo turto problemą. Tai ypatingai svarbi tema mūsų turizmo komitetui. Turėtume išanalizuoti situaciją ten, nes tas fenomenas būdingas ne tik Ispanijai, tačiau ir kitoms valstybėms narėms. Ir tai yra labai svarbi klaida turizmo srityje. Na, o kalbant apie mm, aviacinį saugumą, turėtume kalbėti apie juoduosius sąrašus, turėtume galvoti apie finansavimą ir galvoti, ar bus pasiekti užsibriežti tikslai ar ne. Ačiū, Grandės Paskual. Atsiprašau, kad pirmai gal netaip ištariau jūsų pavardę. Muchas gracias, señor Simpson. Enhorabuena por su nueva responsabilidad. Ačiū, ponė Simpsonai. Noriu pasveikinti Jūs e, išrinktą į šį postą. Esu tikras, kad Jūs užtikrinsite subalansuotą požiūrį ir tikrai e, maloniai vertinsit visus čia skirtingus nuomonio aspektus komitete. Ir iš tikrųjų nekarta yra išsakyta galbūt ta kritika, bet dėl bandomųjų projektų aš manau, kad mes turėtumėm griežtai pasisakyti dėl, dėl tokių apkarpimų. Šiuo metu biudžete yra mažiau nei 18 milijonų, aš, 18 tūkstančių mažiau. Mes neturime pakankamai investicijų 2010 metams. Neturime pakankamai pajamų, taigi reikia labai tvirtai pasakyti dėl jūrų saugos agentūros, pažiūrėjau, labai gailestauju, kad yra numatytas mokėjimų sumažinimas. Pranešėjas turėtų pažvelgti, man atrodo, į šios agentūros daugiametę programą ir iš ten semtis minčių apie prognozes. Kodėl mes taip vėluojame? Kodėl mums reikia tų pinigų? Todėl, kad norime, kad agentūra veiktų efektyviai. Jeigu mes vėluojame, tai kaip mes galime reikalauti, kad jie gerai veiktų. Ačiū, ponė Tikau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti keletą minčių apie TNT projektus. Deja, kai kurie projektai yra nepabaigiami laiku ir e, Europos parlamentas buvo atlikęs tyrimą, kuris parodė, kad būtent dėl nebaigtų projektų patiriami nuostoliai. Ir tai padidina projektų įgyvendinimo kaštus apskritai. Manau, kad mes turėtume į viską žvelgti iš platesnės perspektyvos. Turėtume pagalvoti apie projektų plėtojimą ateityje. Biudžeto kontrolės komitete vyko debatai dėl komisijos sprendimo dėl projektų finansuojamų iš TNT projekto 2010 metais. Manau, kad šios sumos siekia milijardus eurų. Kalbant apie mm, projektus, svarbu kalbėti apie paruošiamasias e, priemonės ir reikia pastebėti, kad buvo sumažintas pilotiniams projektams e, skirtas biudžetas, e, kuriais e, didinamas saugumas keliuose. Reikėtų mm, vis, įrengti daugiau automobilių statymo saugumą užtikrinančių aikštelių. Tiesa, kad Marko Polo projektas turėtų būti plėtojamas ir toliau jūrų ir upių transportas taip pat turėtų būti mūsų dėmesio centre. Ir aš tikiu, kad e, Riberdani taip pat turėtų tapti prioritetiniu projektu. Europos parlamentas turėtų sugebėti įsteigti e, grupę, kuri e, propaguotų šio projekto svarbą. Taip pat reikėtų akcentuoti turizmui patrauklias vietovės įvairiose ES valstybėse. Reikia imtis visų galimų priemonių, kad padidėtų šių vietų patrauklumą. Ačiū labai komisijos vardu, ponas Pakiai. Ir ponas Riute iš generalinio direktorato. Pone pirmininkė, Aš atėjau kiek anksčiau ir aišku, tai ta kaina, kurią tenka mokėti tiems, kas ateina kiek anksčiau. Noriu pasveikinti Jūs, tapus pirmininku, ir norėčiau sureaguoti į kai kurias mintis, kurias išsakė kolegos. Aš tikiu, kad kiti mano kolegos sureaguos į tos klausimus, į kuriuos aš neatsakysiu. Deja, neturime žmogaus atsakingo už biudžetą. Pirmiausia, turiu Jums gerą žinę. Pastaraisiais metais e, aš dirbau siekdamas, kad Markompolo taptų sėkminga programa. Na, o dabar situacija ta, kad Marko Polo projekt projektą plėtoti sekasi daug geriau nei praeitįje. Panašu, kad Marko Polo programa praeitįje neveikė taip gerai kaip dabar, o dabar, nors mes aišku ir neturime pinigų, tačiau ši programa veikia. Ta Tokia yra geroji žinia, prie jos dar sugrįšiu. Manau, kad tai susiję ir su vykdomųjų agentūrų veikla. Nes būtent jos atsakingos už tai, kad šis projektas taptų žinomesnis e, ir būtų plėtojamas kuo geriau. Kalbant apie klausimus susijusius su transeuropinių tinklų finansavimu, turiu pasakyti, kad parlamentas ir komisija visada buvo panašios nuomonės. Mes taip pat labai apgailestavome, kad negavome to biudžeto, kurio norėjome, tačiau turime apsėti su tuo, ką turime. Kiek Vėliau aš tarsiu keletą žodžių apie ekonomikos gaivinimo programą ir 5 milijonus, atsiprašau, milijardus eurų skirtų tai programai. Uh, Kalbant apie esą, aš e, galvoju, kad reikėtų išsameu padiskutuoti apie šią agentūrą. Jūs teisingai pastebėjote, kad esama dviejopos filosofijos. Reikia susitarti, ar mes turime e, reguliatorių, tai yra agentūra, kuri siekia daugiau saugumo, ar mes e, turime tokią agentūrą, kurią tiesiog finansuojame iš mokesčių mokėtojų pinigų. Na, tiksliausias atsakymas turbūt mes turime tokią mišrę sistemą. Šiai agentūrai skiriami asignavimai ir iš e, mūsų biudžeto. Ir ponia Ajala užsiminė apie nelaimingų atsitikimų tyrimus. Aš manau, kad reikėtų parengti atitinkamus teisės aktus susijusius su tokių nelaimių ar nelaimingų atsitikimų tyrimu. Um, noriu sugrįžti ir ponios, prie ponios tikau minties. Mes Mums tenka dirbti kaip komisijai skirtingose srityse. Dunojos e, regione. E, čia turime stengtis pagerinti navigacinę sistemą čia plaukiantiems laivams ir m, tikiu, kad ateinančiais mėnesiais mums pasiseks sukurti tokią sistemą, kaip ją sukūrėme ir Baltijos regionui, ir Viduržemio jūros regionui. Tiek dabar, vėliau dar grįšiu prie šių minčių. Ačiū labai,

patikslinti, ponas Pakas gal galėtų patikslinti e, transeuropiniams tinklams paskirtą biudžetą kaip ekonomikos gaivinimo planą. Norėčiau daugiau informacijos šią temą. Nu, Taip, pasistengsime šį prašymą pas, pateikti. Pa, Rūpjūčio 14 diena yra pakeitimų teikimo paskutinė diena. Aš nežinau, ar tikiuosi, kad visi dirbsite pakankamai stropiai, kad pateiktumėte savo pakeitimus, o tvirtinamas transporto komitete yra numatytas rugsėjo antrą dieną. Ir plenarinėme posėdėje šis e, pranešimas bus svarstamas spalio mėnesį. Taigi, e, rūpiučio 14 pakeitimai, e, rugsėjo 2 diskusijos, tvirtinamas komitete taip pat rugsėjį, o plenarinė spalio mėnesį. Noriu sureaguoti į pono Bratformo mintį, pakvietėme poną Gudau iš EASOS į mūsų rugsėjo mėnesio komiteto posėdį. Galite jau dabar renkti klausimus jam. Aš tikiu, kad tų klausimų bus daug. Ačiū labai. Kitas darbo tvarkės klausimas yra atės e ponia Jensen, yra pranešėja. Um. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai apie tai, kiek mes jau tą projektą pastumėjome į priekį. Pažangios transporto sistemos yra toks bendras daug skirtingų dalykų apimantis terminas. Kalbame apie komunikacijų technologijų naudojimą, efektyvumui, saugumui gerinti ir galimybės padidinti transporto ekologiškumą. Komisijos ITS veiksmų planas leidžia šias technologijas maksimaliai naudoti eismo, kelių eisme ir e, užtikrinti skirtingų transporto rūšių sąveiką. Komisija veiksmų planą paskelbė 2008 metų gale, o šių metų pavasarį šį klausimą išnagrinėjo parlamentas. Buvo priimtas e, pranešimas reikalingas plenarnėme posėdėje. Čia išvelgčiau dvi e, komisijos požiūrio dalis. Pirmiausia, veiksmų plane kalbam apie šešias rytis, kur būtina imtis veiksmų. Iš esmės tai yra jau vykstančios veiklos apibendrinimas Pavyzdžiui, duomenų kaupimas. E, duomenų, kuriuos būtų galima perduoti vairuotojams. Pagrindinį dėmesį skiriant e, saugumo įrangos e, instaliavimui automobiliuose kad transportas būtų saugesnis ir reikalingų duomenų kaupimui. Mums nereikia visuomenės stebėjimo ar kontrolės, mes tik norime, kad duomenys būtų gerai apsaugoti. Europos parlamentas e, laikėsi pozicijos ir komisija savo iniciatyvoje kalbėjo apie tai, kad reikia parengti direktyvą, kuri leistų valstybėms narėms kur kas plačiau e, siekti pažangos šioje srityje. Arba bent jau įsipareigoti tą daryti. Taryba, valstybės narės ir komisija dėl to neretai nesutarė ir yra sunku išsiaiškinti, kurios priemonės turėtų būti privalomos, kurios ne. Komisija atitinkamai organizavo daugybę viešų klausimų, darbo grupių posėdžių. Visos interesuotos pusės diskutavo apie tai, ką būtų galima padaryti, kad šis procesas pagyvėtų, kad pažangios transporto sistemos e, pradėtų realizuotis iškilo tarsi vištos ir kiaušinė problema. Kai pradedi galvoti apie pažangės transporto sistemas, e, iš karto iškyla e, tokių pakelės įrenginių klausimas, kur tarsi tie įrenginiai galėtų konkuruoti su tuo, kas yra įdėkta automobiliuose. Ir e, pradedama galvoti, at jeigu yra tie informacijos perdavėjai pakelėse, ar tada reikia dar e, automobiliuose atitinkamų įrenginių. Taigi čia aš ir matau tą kiaušinio ir vištos problemą. Reikia susitarti dėl aiškių standartų, reikia pasirūpinti, kad bendradarbiavimas e, taptų veiksmingas, kad mes galėtume susitarti dėl to, kaip praktiškai realiai pradėti dirbti. Veiksmų plano tikslas toks ir yra. Visi projektai, visi veiksmų planai yra orientuoti į tai, kad mes pasikeisime patirtimi ir komitete galėtume išnagrinėti atitinkamas išvadas, pasimokyti iš to, kas yra padaryta, nustatyti, kokius standartus galima įvesti vadovaujantis mūsų visų bendra patirtimi. Parlamento pranešime mes stengiamės užtikrinti, kad sritis, kuriuose galima įvesti standartus ir įkurti komitetą, turiu galvoje standartų nagrinėjimo komitetą, yra labai specifinės. Be to, jos yra labai glaužiai susijęs su pačiu veiksmų planu. Taigi mes komisijai tokio uh, bendro reikalavimo nekeliame, nesakome, kad komisija gali dabar leisti valstybėms narėms ar priversti valstybės narės įvedinėti standartus visose sritise. Mes norime tik tai sukurti daugiau aiškumo. Tačiau išvelgiame, kad taryboje yra šiek tiek nerimaujama dėl to, kiek visą tai kainuos. Labai didelė dalimi valstybės narės turės e, finansuoti šiuos klausimus. Ir Klausimas tada yra, ar turime vieni kitus įpareigoti imtis veiksmų, ar nepakanka priimti supratimo memorandumą, ar negalime rasti švelnesnių priemonių pasiekti to paties bendro tikslo, bendros direktyvos. Čekijos ir Švedijos e, pirmininkavimo taryboje metu tai ir buvo akcentuojama. Ir dabar mes galime tik pagalvoti, kaip galime e, išsiaiškinti skirtingų regionų specifinius regionus. Kai kuriuose valstybėse narėse ar regionuose jau yra bendri standartai, o kitose e, yra tik įvesti tam tikri fakultatyviniai reikalavimai. Aš labai džiaugčiausi, jeigu būtų priimtas susitarimas. Manau, kad koordinatoriai galėtų šiandien vėliau apie tai pakalbėti. Aš labai norėčiau, kad e, vadovantis tuo, kas yra priimta parlamento plenarinėme posėdėje, būtų galima pradėti neformalės dėrybas su taryba. Švedija, perimusi pirmininkavimą, teigia, kad nori per antrąjį svarstymą pasiekti ankstyvę susitarimą. Taigi galbūt parlamentas ir taryba galėtų anksti susitarti, uh, dėl šių klausimų ir tai būtų tarybos pirmasis svarsimas. Vadinasi, gana operatyviai veiktume. Nežinau, kiek realistiška tai yra, tačiau aš dabar galvoju apie koordinatorius mūsų komiteto ir manau, kad jie galėtų būtent to siekti, išsikelti tokį tikslą. Tos dėrybos galėtų toms daryboms galėčiau vadovauti aš pati kartu su kitų frakcijų šešėliniais pranešėjais. Be abejo, nes mes nuolat e, informuotume naujausi, e, apie naujausius pasikeitimus komitetą, pasakytume, kas yra priimta. Taigi, manau, kad ir toliau turėtume dirbti vadovaudamiesi praeitos parlamento kadencijos priimtais teisės aktais ir tada tęstume sėkmingai dėrybės. Ačiū, Ana. Koordinatoriai kal... aptarinės ir jūsų pranešimą ir kitus e, pirmo svarstymo dokumentus. Taigi jūs mm, galite būti tikra, kad po šio posėdžio koordinatoriai aptars tą klausimą. Galiu iš karto atsakyti jūsų prašymą dėl to dabar. Ponas Roš iš Europos liaudės partijos. Pirmiausia, Noriu pasakyti, kad tikrai e, nesu labai smulkmeniškas laikantis įvairių procedūrų, tačiau manau, kad pirmiausia kolegos turėtų sutarti dėl teisės aktų patvirtintų pirmojo svarstymo metu. Ir tik po to turėtume svarstyti tą dokumentą. E, pone Jensen klausė, ar tai numatyta darbo atvarkėje. Ir e, tai, kad galbūt mums pavyks susitarti pirmojo svarstymo metu, aš traktuoju kaip prognozę, kad jau šiandien galime susitarti dėl jo. Turime paskirti šešėlinius pranešėjus, e, turime taip pat e, apsvarstyti šį klausimą ir su pirmininkaujančia Švedija. Aš asmeniškai visiškai neprieštarauju tokiai greitai procedūrai ir jei pirmojo svarstymo metu tam pro, teisės aktui bus pritarta, aš nieko prieš. E, komitetas remia šį pranešimą. Mes žinome ir tarybos nuogastavimus, ne tik susijusių su šią sritimi, bet ir su kitomis sritimis. Tačiau bendrai galiu pasakyti, kad moderniosios technologijos naudojamo šioje srityje yra skiriamos saugumui didin, didinti. Tos pažangiosios transporto sistemos turėtų prisidėti ir prie didesnės aplinkos apsaugos ir ekologiškumo skatinimo. Ir trečias dalykas, kalbant apie duomenų apsaugą, aš įsitikinęs, kad vyksta koordinavimo procedūros įvairiose valstybėse narėse ir galbūt galima šią temą pirmiausia palikti nuo šalyje, pirmiausia aptariant būtent techninius aspektus ir išanalizuojant tas galimybės, kurias turime šiandien, kad jos būtų skatinamos ir toliau. Buvo kalbėta apie biudžetą ir apie mm, krovininiams automobiliams skirtas stovėjimo vietas. Manau, kad mums komitete būtų labai svarbu kurti tiltus tarp to, kas sakoma teorijoje ir tarp tų pinigų, kuriuos gauname praktiškai. Aš nenoriu tiesti tink, e, tilto tarp pažangiųjų transporto sistemų ir biudžeto, tačiau e, manau, kad tiltą būtų galima statyti e, toje srityje, kalbant apie vairavimo ir ilsėjimosi stebėjimo mechanizmus. Manau, kad galėtume tai galėtume tiesti tiltus, sakydami, kad e, reikėtų laikytis tų įsipareigojimų, kuriuos mes prisėmėme ir juos reikėtų vykdyti besąlygiškai. Aš sveikinu ponios Jensen um, ketinimus, aš tikiuosi, kad ji tęs darbą ir toliau ir tikiuosi, kad pirmininkaujantį Švediją pritars šiam pranešimui. Dėkoju. Thanks, yeah, I mean, um, I... Ačiū. Na, aš e, prisijungsiu prie konsensuso posėdėje, jeigu po diskusijų mes norėsime mm, penkis ar šešis e, paketus e, pirmo svarstymo patvirtinti, aš mielai tai padarysiu, nes aišku, kad tai paspartins mūsų darbą ir sudarys galimybę pranešėjų toliau dirbti. E, o ten, kur reikės pakeitimų, frakcijos turės laiko pasirūpinti tais pakeitimais, padirbėti dėl jų. Taigi aš mielai pasiryžęs esu svarstyti sprendimą diskusijų pabaigoje. Lightfried. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Mes remiame šį pasiūlymą. Mes e, sulaukime penkių ar šešių pranešimų, kurie yra visiškai baigti. Dėl jų yra susitarta. Šeši pranešimai yra. Ir e, prie jų dirbo praėjusios kadencijos parlamentas, todėl manau, kad būtų neprotinga dabar kažkokius pakeitimus teikti. Aš visiškai pritariu tam, kad jau šiandien susitartume dėl šių pranešimų ir reikėtų patvirtinti tuos kolegas, kurie dirbo ir praėjusioje kadencijoje. O jei kas nors nori kokiu nors pakeitimu, tai tam irgi yra numatytos procedūros antrojo svarstymo metu bus galima teikti pakeitimus. Kolegės Jensen pozicija yra visiškai sveikintina. Ji tikisi, kad bus um, pasiseks um, sulaukti vienbalsio pritarimo um, antrojo svarstymo metu. Manau, kad reikėtų laikytis įprastų procedūrų, paskiriant šešėlinį pranešėją ir pranešėją. Aš pats rengdamas EZA pranešimą bandžiau, kad jis būtų parengtas kuo e, greičiau. Tiesa, tai truko visus metus ir net keli pirmininkai keitėsi. Tikiuosi, kad kolegija Jensen šioje srityje seksis geriau. Kitas dalykas. Kuo intensyvesnis eismo dalyvių susijungimas keliuose yra, tuo sudėtingiau pasakyti jiems patiems, kiek jie važiavo, kada ilsėjos ir taip toliau. Todėl kalbant apie kelių eismo saugumą ir srautų netrukdomą judėjimą, e, turime daugiau dėmesio skirti šiai sričiai. Manau, kad stebėsenos sistemos bus labai brangios ir turime stengtis, kad e, visa finansinė našta netektų tik ant galutinio vartotojo pečių. E, turime ieškoti tokių būdų, kurie būtų naudingi visiems. Dėkoju. Greens, Pone Lichtenbergė, žaliųjų vardų. Ačiū labai. Aš taip pat manau, kad reikėtų praėjusios parlamento kadencijos pranešimams pritarti, nepradedant naujų diskusijų dėl tų pranešimų. Antras dalykas, kalbant apie turinį. Aš įsitikinusi ir man teko skaityti ir įvairiausių tyrimų, kad reikia ypatingą dėmesį skirti tam tikriems aspektams, nes psichologinės studijos parodė, kad kuo daugiau saugumo priemonių yra integruota į transporto priemonę, tuo rizikingiau vairuoja vairuotojas. Daug saugiau vairuoja tas vairuotojas, kuris neturi integruotų saugumo priemonių savo automobilyje. Taigi iškyla klausimas, ar tas techninis ginklavimasis tarsi yra prasmingas. Galbūt būtų prasmingiau surenkti kvalifikacijos kėlimo programas vairuotojams, kad jų vairavimo kokybė pasikeistų. Aš manau, kad mes turime kalbėti ir apie eismo psichologijos dalykus, nagrinėti padarytus tyrimus prieš inicijuodami didesnius asignavimus iš valstybių narių biudžeto saugumo priemonėms įdėkti. Turime nepamiršti, kad mūsų pats e, svarbiausias tikslas yra saugumas keliuose. Na, o kalbant apie duomenų apsaugą, manau, kad reikia prisiminti, kad tai yra pati pagrindinė sąlyga. Jei mes neužtikrinsime duomenų apsaugos, tai mūsų projektai žlugs. Sulaukėme daug pana klausimų iš valstybių narių, į kuriuos dėje nebuvo atsakyta. E, klausimai susijęs su techniniais infrastruktūros aspektais, su ilgalaikių projektų užtikrinimu. Zender pranešimas apie tarptautinį įgyvendinimą parodė, kad kai kuriais atvejais Persekiojant baudžiamasias veikas nevyksta norimas bendradarbiavimas tarptautinėme lygmenyje. Tuo tarpu tai yra saugumo priemonė, labai svarbi saugumo priemonė vairuotojoms ir vairuotojams. Jei tam nebus pritarta, tai turime patys ieškoti galbūt naujų kelių techninės infrastruktūros dėgymo srityje. Visada reikia pasverti naudą ir galimas išlaidas, nes priešingų atveju mes prarasime pusiausvyrą. Turime labai atidžiai pažiūrėti, kurioje srityje prasminga kažką daryti, kaip turime užtikrinti duomenų apsaugą ir tik tuomet įtikinsime valstybės narės, kad jos imtųsi reikiamų priemonių. Tai ką yra ryštas galvoti apie e, protingus vairuotojus, taip, išmintingus vairuotojus. Tai būtų gerai gal pakalbėti apie protingus vairuotojus. Mrs. Tikau. Până Ticau. Domnule președinte, vreau să mulțumesc doamnei Jensen pentru prezent. Ačiū. Aš taip pat noriu padėkoti poniai Jensen už jos darbą, už jos pristatymą. Tikrai puikiai bendradarbiavome. Ir aš manau, kad kai eina kalba apie kelių saugą ir aplinkos apsaugą, taip pat yra svarbu, mm, kadangi kalbame apie pažangesias transporto sistemas, kelių transporto srityje ir apie sąsąją su kitomis transporto rūšimis. Mes taip pat turime galvoti apie atskirą skyrių, kuris turėtų būti skirtas mobilumui miestuose. Manau, kad svarbu yra galvoti ne vien tik tai apie transeuropiniams transporto tinklams skirtas lėšas, bet taip pat reikia paminėti tai, kad tos lėšos nuolat didinamos. Tačiau aš manau, kad tuo pat metu reikia nepamiršti dar vieną svarbaus dalyko, jog taryba turi vaidinti esminį vaidmenį čia. Ji turi su valstybėmis narėmis aptarti šios klausimus ir pabrėžti, jog 2010 metais vyks laikotarpio vidurio peržiūra įvertinant, kaip tos lėšos panaudotos. Aš manau, kad struktūrinės lėšos gali būti panaudotos e, mobilumui miestuose gerinti. Ir čia būtų vieta panaudoti pažangesias transporto sistemas. Darbo grupė nekarta pabrėžė, jog reikia geresnių sąsojų tarp skirtingų transporto rūšių. Ir aš manau, kad ši mintis ir toliau bus pabrėžiama. Aš to labai tikiuosi. Ačiū pirmininkė. Ačiū Silvija. Komisijos vardu. Ponas Gramicos Taip ir žinojau, kad negerai ištarsiu, sako pirmininkas. Ir um, bandžiau treniruotis, kol čia kiti pasisakinėjo. Taigi, ponė Karamicos, prašom. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už uh, glaudų um, dabartinės situacijos pristatymą. Ir mm, iš tikrųjų reikia, kad viskas pajudėtų į priekį. Man atrodo, kad pastangos daryti sutarimą per antrąjį svarstymą būtų labai geras. Klausimas, ar, ar pavyktų tai padaryti. Tačiau manau, kad labai svarbu yra atsižvelgti visą tą darbą, kuris atliktas parlamente. Vyko išorės konsultacijos, vyko klausimai čia, visos mm, skirtingos pusės buvo išklausytos prieš priimant galutinį sprendimą. Ir man atrodo, kad yra tam tikrų gal nesusipratimų su taryba mes tą bandome išaiškinti, išspręsti dabar. Mintis yra tokia, kad tarsi komisija nori visiškai atrištų laisvų rankų priimti bet kokį sprendimą. Taip nėra. Taryba kovo mėnesį prieėmė išvadas, kur buvo e, išdėsti principai ir gairės veiksmų planui, tai apribotas tam tikros veiklos numatytos. Toliau um, buvo kalbama, kaip uh, iš, ir iš viešojo, visuomeninio uh, sektoriaus, ir iš privataus sektoriaus gauti bendrą sutarimą dėl geležinkelio, dėl jūrų transporto, dėl upių transporto. Taip pat mm, čia viena vertus turime teisės aktų standartizaciją, turime finansavimą. Tuo pagrindu galime dirbti ir kitose transporto rūšise. Sistemos yra jau ir pakrantėse, palei upės, palei geležinkelio sistemas e, su RDS e, statomos tos sistemos. Jau prieš 15 metų pradėjome tai. Tuomet pradėjome su ta um, palaipsnė sistema, kur, kur informacija pa, pamažu yra įdėgiama į transporto priemonės. Man atrodo, kad atėjo laikas pagerinti E, transporto saugą, pagerinti aplinkos apsaugą ir tikrai e, visai įdėkti tas sistemas, pradedant nuo minimalaus aptarnaimo lygio, kaip parlamentas pasiūlė. Aišku, kad ši ūkio šaka taip pat irgi gautų naudos, bet labai svarbu kalbėti apie transporto politikos bendruosius tikslus kol kas buvo tik tai šios ūkio šakos iniciatyvos. Mums reikia ir tų politinių e, tikslų, reikia specifikacijos dėl minimalaus aptarnaimo lygio, kad iš tikrųjų būtų galima e, efektyviai judėti visoje Europoje kad ar tai būtų profesionalus um, vairuotojas, ar tai jūs ar aš, privatus vairuotojai, galėtumėm, pavyzdžiui, nuo Stoholmo į pietus keliauti per visą Europą uh, ramiai, be jokių grūšių, be jokių problemų, kad viskas vyktų efektyviai ir sklandžiai. Labai svarbu, kad su taryba um, vyktų viskas sklandžiai ir greitai. Kaip aš jau sakiau, praradome daug laiko, 15 metų yra dirbama toje srityje, kuri galėtų duoti labai daug naudos um, ir piliečiams, ir politikos prieimėjams žmonėms, bet taip pat ir mūsų bendrai ūkiui, nes jeigu mes padary, parodytumėm, kad galime realiai tai padaryti, tai mes labai padidintumėm um, uh, mūsų ūkio pajėgumus pritraukti investicijas taip pat. Ačiū, Ana, ir jūs norėjote dar dėl kažko tai pasisakyti, sugrįžti prie kažkurių minčių. E. Keletas labai trumpų pastabų tik tai. Galiu patvirtinti tai, ką pasakė panas Karamicis kad e, iš esmės parlamentas paremė komisijos iniciatyvas. Taigi komisijos ir parlamento pozicijos yra tikrai labai panašios. Ir tai yra paremta tikrai ilgamečių darbų. Tuo darbu, kuris atliktas ir darbo grupėse, ir klausimuose, ir taip toliau. Tai būtų toks istorinis kontekstas šiam sprendimui, bet taip pat reikia nepamiršti ir labai pragmatinių, praktinių ištakų. Mes kalbame apie testinumą visoje Europoje. Mes turime pasirūpinti, kad nesusidarys tokia situacija, kur, m, mm, pavyzdžiui, sunkvežimio ruotojas pradėdamas kelionę Stoholme, jeigu jis turi nukeliauti į Graikijos, pavyzdžiui, kad jam netektų nuo vienos valstybės sistemos pereiti prie kitos labai sudėtingai, jeigu vienos valstybės ir kitos valstybės narės taikomos sistemos viena su kita nesusišneka, jeigu įvairūs prietaisai, įtaisai ir taip toliau yra visiškai nesuderinami, tai jam reikės viską kaitolioti, viską, e, prie visko taikytis. Tai yra komunikacijos problemos. Aš manau, kad techniškai turi būti viskas įgyvendinama. Ir ponas Groš apie tai kalbėjo taip pat. Labai aiškiai kokią pozicija išsikristalizavo čia komiteto ir parlamento bendrai darbe. Reikia kalbėti apie logišką sistemą, apie, e, apie tos sistemos sertifikavimą. Nereikėtų išradinėti dviračio. vairuotojas turi žinoti, kur bus kita stovėjimo aikštelė, kuris galės sustoti, kuris galės pailsėti, kad jis laikytųsi savo darbo ir polsio nustatytų reikalavimų ir taip toliau. Ir kad iš tikrųjų galėtų normaliai atlikti savo darbą. Brief, I'll, I'll Jeigu galėsite trumpai, pane Gansant, tai prašom. Labai trumpai Noriu pasakyti, mes čia kalbam apie technologiją ir ekologiją, tačiau nepamirškime, kad pagrindinė tema turėtų būti saugumas. Apie tai buvo paminėta posėdžio pradžioje. Tačiau aš manau, kad turėtume pasirūpinti, kad vairuotojai nebūtų blaškomi, jų dėmesys nebūtų blaškomas šiuo metu e, pakelėse yra daug blaškančių objektų ir neretai vairavimas lieka tik antrinė veiklos rūšis. Prisiminkime telefonus, prisiminkime vairiausias technologijas, kurios jau dabar yra naudojamos automobilėse. Tai nukreipia dėmesį nuo vairavimo ir jokių būdų nebegalime kalbėti apie vairavimo saugą. Ačiū. Aš iš jūsų pusės pamažu matau tam tikrą sutikimą, kad e, galime pereiti prie tų šešių dosie, kuriuos bus galima, buvo galima pabaigti per pirmąjį svarstymą. Žvelgiu į kolegas koordinatorius Alkadraviai, Albertiniai, e, ponė Jensin ir pora kitų. Ir laukiu jo pritarimo tam, kad e, priimtume šį dokumentą ir eitume prie kitų punktų. Tokiu būdu galėsime paskirti frakcijų pranešėjus. Tais atvejais, kai praeitos kadencijos parlamentarai nebe, nebėra šioje kadencijoje. Aš manau, kad tokiu būdu galėtume dirbti. Ar visi, yra, ar visi pritarė? Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Ne, Dirk nori pasisakyti. Yes, president. Taip, ponė pirmininkė. Ar taip pat reikėtų išplėsti ar taip pat nereikėtų išplėsti galimybių teikti pakeitimus. Pagal naujas darbo tvarkos taisyklės bus galima tai padaryti. Galėsime pradėti teikti atvirus pakeitimus pagal antrąjį svarstymą. Naujiesiams parlamentarams noriu pasakyti, kad paprastai pagal antrojo svarstymo procedūrą e, teikti pakeitimų galima labai ribotais atvejais. Naujoje kadencijoje dabar mes stengiamės, kad būtų viskas priimta per pirmąjį svarstymą, o per antrąjį svarstymą pradėtume tik e, plačią diskusiją, bet norime šiek tiek pakeisti taisyklės, kad tų pakeitimų būtų galima pateikti daugiau ir per antrąjį svarstymą. Kiek e, prisimenu, tai yra septintoji taisyklė. Matiju. Reikia taip pat pasakyti kolegoms, kad visi pakeitimai turėtų būti pateikti iki tam tikro laiko, tačiau plenarinėje sesijoje balsuojama dėl jų bus antrajame svarstyme. Tai reiškia, paprastąją balsų daugumą nebus įmanoma priimti tų pakeitimų. Kolegos turėtų turėti tai omenyje. Reikia kvalifikuotos, reikia kvalifikuotos balsų daugumos antrojo svarstymo metu. Tačiau, aišku, galite teikti savo pasiūlymus. Ar visiems e, procedūra aiški? Taip, tuomet pereisime prie keitimosi nuomonėmis su energetikos ir transporto generalinio e, direktorato generaliniu direktoriumi Matijas Ruite. Ar norėtumėte ateiti į prezidiumą? Sveikinu Jūs atvykus į naują Europos parlamento transporto komitetą. Tikiuosi, kad mes su Jumis dirbsime ir per ateinančius penkerius metus. So, So, Mr. Reuter, the floor. Taigi, ponė Reuter, žodis jums. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėdamas parodyti, kad aš kalbu ir vokiškai, pradėsiu būtent vokiškai. Pirmiausia, noriu visą generalinio direktorato ir vicepirmininko Tajani vardu pasveikinti Jūs išrinktą į šio pirim, komiteto pirmininko postą. Sveikinu ir vicepirmininką šio komiteto ir vicepirmininkus. Man džiugu kalbėti šiandien šiame posėdėje. Matau daugelį pažįstamų veidų, tačiau matau ir dar nematytų veidų. Džiaugiuosi būsimo bendradarbiavimą. Šis komitetas, reikia labai aiškiai pasakyti, yra tas komitetas, bent jau analizuojant statistinius duomenis, kuris, e, neskaitant Envi komiteto, dirba daugiausia Europos parlamente. 10 procentų visų e, procedūrų, ben, kai vyksta procedūra bendro sprendimo prieimimo e, turi praeiti per mūsų komitetą. Taigi tie, kas sėdi čia, pasirinko tikrai ne patį lengviausią ir paprasčiausią komitetą, tačiau, tačiau darbas čia yra įdomus. Per pastaruosius e, metus mes sugebėjome išplėtoti labai gerą pasitikėjimo tradiciją. Aš Tikiuosi, kad e, šią dvasę dirbsime ir toliau su naujosios kadencijos parlamentu. Mano kolegos yra pasirengę atsakyti jums į visus klausimus ir bendradarbiauti reikalui esant visi, kas jau e, dirbo šiame parlamente, žino, kad e, tikrai gali Mm, sulaukti pagalbos iš mano kolegos, ties, kolegų. Tiesa, ne visada mes pritarėme visoms jūsų nuomonėms. Na, o dabar pereisiu prie anglų kalbos. Pabandysiu jums e, pristatyti e, šiek tiek reikalus, kurie mūsų nuomonė turėtų būti jūsų komiteto darbo tvarkėje per artimiausius mėnesius. Be abejo, mano padėtis yra pakankamai sudėtinga. Komisija taip pat e, yra keitimosi procese, todėl per artimiausius e, posėdžius aš greičiau kalbėsiu apie konkrečius dosijai negu apie ateities politiką. Man pasisekė, nes galiu kalbėti apie konkretų dosiją, tai yra e, transporto politikos ateitis. Komisija ką tik e, jį priėmė ir aš daugiausiai dėmesio būtent tam ir skirsiu. Galime pasakyti, kad Europos transporto politiką stumia trys veiksniai - piliečiai, klimato kaita ir konkurencingumas. E, galbūt jūs rastumėt ir kitų veiksnių, tačiau mano nuomonė šie trys pagrindiniai veiksniai iš esmės apibendrina ES transporto politikos esmę. Pirmiausia, pradėkime nuo konkurencingumo. Transportui e, transportas sukuria 7 procentus bendro vidaus produkto, 5 procentus visų darbo vietų. Ir konkurencingumo srityje dar tai galima išvelgti tris PA kategorijas - infrastruktūrą, inovacijas ir vidaus rinką. Tokiu būdu mes galėsime gana neblogai suprasti, koks, kas yra konkurencingumas transporto srityje. Aišku, čia galima išvelgti ir industrinį metmenį, uh, E, išorinį metmenį ir panašiai. Dėl klimato kaitos galėčiau priminti, kad būtina nepamiršti, jog transportas maždaug ketvirtadalį visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmeta. Tam tikrą prasme mes turime pralaužti ledus klimato kaitos požiūrių transporte. Kitose pramonės rūšyse tas jau padaryta. Nuo 10-ojo dešimtmečio pradžios transporto indėlis e, prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų e, apimties išaugo trečdaliu. Artimiausiais metais ir artėjant Kopenhagos e, dėryboms klimato kaita bus vienas iš svarbiausių elementų nulemenčių transporto politiką. Čia vėlgi reikės bandyti išvelgti tam tikrus veiklos porušius. Trečiasis mano paminėtas elementas - abejonės yra piliečiai. Piliečiai kaip transporto sektoriaus darbuotojai ir kaip transporto naudotojai. Socialinis matmuo čia yra labai svarbus. Saugumas ir sauga. Taigi tris S prasidedančius veiksnius galėtume čia išvelgti. Pabandysiu šiek tiek trumpai. Pabandžiau šiek tiek trumpai apibūdinti, kas yra transporto politika. Taigi pagal šiuos tris parametrus, jeigu galima juos taip įvardinti, e, komisijos vicepirmininkas Tajani parengė komunikatą apie transporto politiką ateityje. Turėjome apžvelgti visuomenės tendencijas ateityje. Gyventojų senėjimas e, reiškia, kad bus mažiau visuomeninių lėšų ir kvalifikuotos darbo jėgos stoka atsiras. Migracija, gyventojų mobilumas yra dar vienas svarbus elementas, taip pat ir aplinkosaugos uždaviniai, apie kuriuos ką tik kalbėjau. Taip pat reikia suvokti, kad pamažu seks naftos ištekliai ar įperkamos naftos ištekliai. Ir tas momentas ateis gana greitai. Taigi iškyla klausimas, su kuo mes susidursime per artimiausius penkerius, dešimt ar e, dvidešimt metų? Ar mūsų transporto sistemos išgyvens radikalių pokyčių? Apie tai turime pagalvoti ir manau, kad e, į visas mūsų diskusijas ši tema turėtų įeiti. Urbanizacija. Vis labiau yra pereinama prie didesnių miestų, daugiau urbanizacijos. Atsinkamai e, tai reiškia didesnius e, transporto grūstis ir didesnė tarša. Globalizacija taip pat yra svarbus elementas, e, galvojant apie prekių pervežimą ir darbo jėgos judėjimą ir bendrai pasaulio motorizaciją galėčiau tai vardinti. Tam tikrą prasme mes visi susidursime su šiomis problemomis. Ir jūs parlamentas, ir mes komisijoje, ir taryba turėsime spręsti e, radikalius e, artimiausių penkerių metų transporto politikos klausimus. Ir šiandien mano pagrindinis klausimas jums būtų susijęs su pasirinkimo galimybė. Politikai dirbantis transporto srityje, žmonės dirbantis transporto versle gali arba patys apsibriežti ateities darbo tvarkę, arba leisti energetikos srities specialistams, e, aplinkosaugininkams ar finansininkams apibriežti transporto darbo tvarkę. Aš sakyčiau, kad per artimiausius mėnesius ir metus mes turėtume bendradarbiauti. Kaip transportininkai turėtume atremti tą iššūkį, kuris yra svarbus ir ES lygių. Nors e, norėčiau iš karto pridurti, kad didelę dalį atsakymų rasime regionų ar savivaldybių lygių. Be to mes turime nepamiršti subsidiarumo aspekto. Reikia nepamiršti, kad ES lygių neturime daryti to, ką galima geriau įgyvendinti regionų ar vietos lygių. Esu, beveik, esu visiškai tikras, kad per artimiausius mėnesius ir metus e, vyksiančiose diskusijose subsidiarumas bus labai svarbi tema. Kalbant apie diskusijos apie transporto politikos ateitį pradžią. Remiantis jūsų primtais e, pranešimais ir diskusijomis, kitoje komisijoje bus suformuota nauja baltoji knyga apie Europos transporto politiką. O aš norėjau jums tik šiek tiek pristatyti tuos įdomius dalykus, kurie mūsų laukia E, suderinant transporto politikos tris pagrindinius mano paminėtus elementus - tai yra piliečius, klimato kaitą ir konkurencingumą. Pone pirmininkė, aš galėčiau greitai atsakyti jūsų klausimus, ar būt, tai būtų geriausias būdas dirbti, bet prieš tai dar pristatysiu porą dosijų, kurie per artimiausias savaitės ir mėnesius bus jūsų darbo tvarkėse. Pone Ajala Sender, jau kalbėjo apie tai. Visų pirma, bus rengiamas teisės aktas apie e, civilinės aviacijos e, avarijų tyrimą. Per paskutinius tris mėnesius įvyko labai didelės trys avarijos. Pastaraisiais metais jų buvo dar daugiau. ir Europos aviacijos saugos agentūra turi turėti aiškesnį apibrieštą vaidmenį to požiūriu. Be to, nacionalinės tyrimų tarnybos turėtų geriau bendradarbiauti ir tas bendradarbiavimo gairias turėtume nustatyti. Taigi tai bus vienas iš pirmųjų jums teikiamų dosie. Rugsėjo 8 dieną vicepirmininkas Tajani apie tai kalbėjo ir e, bus sušaukta tą dieną konferencija. Jūs būsite į ją kviečiami. Rugsėjo 8 dieną bus pradėta kalbėti apie e, veiksmų planą dėl miestų mobilumo. Rugsėjo pabaigoje turėtų būti paskaltas atinkamas veiksmų planas. Veiksmų plane bus kalbama apie mano minėtusius tris veiksnius ir apie subsidiarumą. Šiuo metu yra svarstomi aviacijos ir aviacijos jūrų ir e, kelių eismo keleivių, kelių transporto keleivių teisės. Taryboje vyksta atitinkama diskusija ir mums yra reikalinga jūsų e, parama, nustatant siūlomų teisės aktų galiojimo apimti. Tikimės, kad e, kelių e, pervežimo kvotų klausimas bus e, sprendžiamas šių metų rugsėjo spalio mėnesiais. Šis pasiūlymas bus labai svarbus. Jis leis užtikrinti, kad E, kroviniai galėtų būti geriau pervežami geležinkeliais skirtingais ES transporto koridoriais. Man labai patiko diskusija vykusi čia apie pažangės transporto sistemas ir jūsų pademonstruota parama poniai Jensen. Ponas Gamico jau sakė, kad šį klausimą jau kurį laiką svarsime. Aš pats prieš dešimt metų jau tą klausimą svarščiau. Uh, tada e, vadovavomės tokiu laisvanorišku požiūriu, tačiau akivaizdu, kad laisvanoriškumas neduoda tiek rezultatų, kiek mes tikėjomės ir dabar atėjo laikas priimti privalomus teisės aktus. Bus tas ryti, toje srityje parinktas komunikatas. Bendrai dėl išorės santykių politikos turiu pasakyti, kad bus stiprinamas bendradarbiavimas transporto srityje tarp Europos ir Afrikos aviacijos saugumas, transeuropiniai tinklai, kelių sauga, e, bendradarbiavimas jūrų transporto srityje bus e, tarp, e, tarp bendradarbiavimo elementų. Be to, jums prieš akis yra pateiktas pono Baro pasiūlymas dėl aviacijos saugos finansavimo. Europos komisija rytoj priims sprendimą dėl ten T e, koordinatorių mandato pratesimo. Ir noriu tik pasakyti, kad mus visus šokiravo e, Karavan Mid netikėta mirtis. Jis buvo mūsų transporto koordinatorius. Karlas buvo pirmasis sukūręs Europos transporto politiką. Būtent jis pirmasis e, parengė Europos transporto politiką. Jis transformavo tuo metinį transporto generalinį direktoratą į tokį generalinį direktoratą, kuris tapo aktyvus transporto politikoje, o ne tik tai pareigūnų uh, E, darinys trukdantis transporto politikai realizuotis. Karlas buvo mūsų visų geras draugas ir visuomet stebėjo tos procesus ir aš turiu pasakyti, kad mus, jo mirtis mus visus labai nuliūdino. Karl Van Jet ir pono Balašo kaip koordinatorius pakeitimas e, dar net ne, neužbaigtas, dar svarsoma, kuo juos pakeisti, bet komisija, nepaisant to, jau koordinuoja veiksmus toje srityje. Dar bus e, teikiama jums daug techninių priemonių, pavyzdžiui, e, slėginių įrenginių pervežimo direktyva, jūros e, įrenginių pervežimo direktyva. Taip pat bus svarbus dokumentas susijęs su bendraja integruota Europos jūrų erdve. Ten bus kalbama apie laivų atsiskaitimo formalumus. Tai nėra tik tai techninis pranešimas. Jūrų greitkeliuose tokiu būdu bus galima užtikrinti tam tikrą saugumą. Ir iš Kopenhagos į Pirėją bus galima nuvažiuoti ne tik sunkvežimiu, bet ir laivu naudojantis vieningą ES rinką. Transporto generalinis direktoratas pasikliauja šio komiteto pagalba ir daugelį kitų sričių. Jūs esate vadovaujantis komitetas mūsų veiklos srityje. Aš jau paminėjau Galilėjo E, problemą, taip pat paminėjau finansavimą transeuropinių tinklų, paminėjau ir labiau prieštaringą temą, tai yra kelių transporto darbuotojų darbo laiko direktyvą. Taigi labai daug aktualių temų belaukiančių mūsų dėmesio. Ir kartu su transporto generaliniu direktoratu ir jo vadovais uh, E, tikimės, kad galėsime su jumis bendradarbiauti tokioje pasitikėjimo dvasioje, kokia buvo sukurta per praeitą kadenciją. Jūs esate prie, parijėmę labai daug teisės aktų, esate tai gavę labai daug informacijos iš mūsų. Štai čia yra jūsų Biblija. Čia galite aiškiai matyti, ką padarė komisija per pastarąją kadenciją. Ir pirmininko Braino knyga netrukus taip pat bus išleista. Ačiū. Well, Director General, thank you very much indeed for your... Labai ačiū generaliniam direktoriui už pasistakymą, už tai, kad jūs atėjote pas mus taip anksti šio komiteto darbe, istorijoje. Iš tikrųjų, pačiam pirmam posėdį mes labai mielai ir toliau bendradarbiausime su jumis ir jūsų darbuotojais. Mūsų bendras tikslas yra pagerinti transporto veikimą ES, bet taip pat pripažinti ir mūsų platesnės atsakomybės dėl klimato kaitos, dėl piliečių lūkesčių ir taip toliau. Ačiū Jums. Turiu nemažai norinčių pasisakyti. Mm, pabandysiu kaip tai žodį iš D raidės įterpti čia, D tai būtų drausmė prašysiu visų pasisakančių kalbėti kaip galima glaučiau ir konkrečiau. Ir pradėsiu nuo keturių koordinatorių, po to perėsiu prie kitų narių. Taigi prašau, kolegos, mes turime, kaip galime, daugiau kalbėtojų suteikti galimybę pasisakyti ir dar po to palikti laiko generaliniam direktoriui atsakyti. Taigi, panas Groš, EPP. Ačiū labai, pane pirmininkė. Mm-hmm. Dėkoju, kad laikotės tos, tos, tos tradicijos ir pradedate nuo koordinatorių, tačiau ir kolegoms suteiksiu galimybę išsakyti savo nuomonę. Noriu padėkoti Jums, tikrai nėra lengva e, kadencijos pradžioje taip puikiai pristatyti e, mūsų darbus. Manau, kad kad e, mes žinome, kad tie iššūkiai judumas, klimato kaita, energijos efektyvumas yra labai svarbus. Tris dalykus norėčiau pabrėžti. Tie, kas e, dirba transporto srityje, ir taip buvo jau ir seniau, ir dabar, visada pirmiausia paliečiami ekonominio sąstingio. Ar komisija imsis kokių iniciatyvų siekdama duoti impulsus e, transportui? Mes turime tam tikrų lūkesčių šioje srityje, aišku, e, suprantame, kad tai nėra lengva. Tai buvo pirmoji pastaba. Antroji pastaba susijusi su jūsų minėtu antruoju veiksniu, tai yra komunikacija. Pastaraisiais metais mes tikrai tampriai bendradarbiavome, labai e, drausmingai ėjome į rinkimus ir pastebėjome, kad vis dėlto visuomenėje mūsų žingsniai sulaukė mažai atgarsio. Nors tiesą pasakius, tikrai svarstėme tokius klausimus, kurie tiesiogiai liečia ir paprastų žmonės. Noriu paklausti, ar komisija jums kokių žingsnių e, propaguoti ir skleisti informaciją iš e, mūsų politikos ryties. E, trečioji pastaba susijusi su taryba. Ar nebūtų protinga patikrinti, kaip įgyvendinamos tos puikios idėjos, kurios gimė parlamente ir kurioms buvo pritarta taryboje valstybėse narėse. Kai mes e, galvojame, kad kažką e, priėmėme, patvirtinome, tai dažniausias rezultatas yra tas, kad vieni tos teisės aktus įgyvendina, kiti ne, kiti prastai įgyvendina ir taip toliau. Todėl dabar būtų ypatingai svarbu patikrinti, kaip laikomasi tų įsipareigojimų, kurie buvo prisimti praeitįje. Galbūt reikėtų kai kurios dalykus supaprastinti. Tiek norėjau pasakyti. Dėkuoju. Thanks much. SD, Mr. Leichfried. Ponas Lakfridas. Ačiū labai, ačiū pirmininkė, dėkoju ir generaliniam direktoriui, kuris taip anksti atvyko su tokia įdomia informacija. Aš taip pat turiu tris klausimus. Pirmasis klausimas susijęs su sau, aviaciniu saugumu. Mes susidurime su tokia įdomia situacija, kai žmonės e, nebegali į lėktuvą įsinešti labai pavojingų skutimosi putų ar losjonų po skutimosi, tačiau nepaisant to, kad imtasi tokių priemonių, vis dėlto lėktuvai ima ir nukrenta. Gal galėtume imtis kokių žingsnių peržiūrint e, skyščių įsinešimo į lėktuvą galimybės. Uh, E, kitas dalykas, reikėtų peržiūrėti nelaimingus atsitikimus e, Europos oro linijų istorijoje. Antrasis klausimas. Ką planuoja komisija siekdama, kad transportas taptų ekologiškesnis. Aš puikiai suprantu, kad ekonominė krizė yra didelis iššūkis, tačiau nepaisant to, tai nereiškia, kad ES turėtų nutraukti kai kurių projektų susijusių su saugumu finansavimą. Būtų įdomu sužinoti, kokiu žingsniu čia imsis komisija. Siekdama užtikrinti ekologiško transporto skatinimą. Būta įvairių kalbų, kad tarsi bandoma priimti naujus teisės aktus, o prieš du su pusę metų parlamentas patvirtino e, reglamentą, kuris yra prasmingas e, ir dabar galbūt nereikėtų jo keisti. Trečias klausimas arba pastaba. Jūs e, iš esmės kalbėjote apie transporto projektus ir transporto politiką, tačiau mes esame ir turizmo komitetas. Kas nuveikta ir kas esama šioje srityje, būtų įdomu sužinoti. Ačiū labai. Thank you, Mr. Leichfried. Ačiū ponui Leichfried. Alde ponas Turks koordinatoriam po 3 minutės, o visiems kitiem po 2 minutės. Gerai. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Ruoti, kuris atėjo į mūsų naują komitetą. Iš tikrųjų, jau taip anksti mūsų darbe, kad galėtų pristatyti bendras darbo gairės. Mūsų situacija gal sudėtinga, nes keisis komisarai. Taigi gan sunku bus e, pažvelgti toli į ateitį. Tačiau, manau, nereikėtų e, švaistyti laiko. Turime baltąją knygą ir nesvarbu, ar, ar bus nauji veidai komisijoje ar ne, vis tiek turėsime dirbti pagal tą baltąją knygą ir turėsime formuoti savo poziciją ir žvelgti į ateitį. Jeigu žiūrėsime į pagrindinės transporto politikos linijas, turėsime aiškiai pasakyti komisijai, ko mes norime. Iš komisijos tikrai iniciatyvų lygis yra gana aukštas. Ir komisija turi e, į viską žvelgti labai europietiškai. To mes tikimės iš komisijos. Tai reiškia, kad e, bendrai kalbėsime apie tvarumą, apie ekonominį, socialinį, aplinkosauginį tvarumą ir subalansuotumą Taigi, mm, lauksiu jūsų reakcijos į tai, nes iš tikrųjų jūsų komunikate yra labai daug įdomių aspektų. Mes turime kalbėti apie bendrijos požiūrį. Ir jeigu galvojame apie rinką, mums reikia, reikia europinės rinkos visos transporto rūšims e, visose transporto rūšise ir jeigu yra kažkokių tai kliūčių, tai iš tikrųjų reikia dėl to padirbėti. Ir prisiminkime visus sudarytus sutarimus. Parlamentas ir komisija visuomet buvo sąjungininkai, pasipriešinant tarybos vienokiai ar kitokiai pozicijai. Reikėtų išsaugoti tai, nes iš tikrųjų mes esame sąjungininkai ir labai svarbu tos bendros pozicijos. Raimer Žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū labai. Aš supratau, kodėl jūs pasirinkote anglų kalbą, nes tris kartus C raidė yra geriau nei BKV. Tačiau jums pavyko puikiai parodyti, kad transportas tiesiogiai veikia ir klimatą kalbėjote apie tai, kiek išlakų sukelia transportas rytis. Nuo 25 procentų tas skaičius pakilo iki 30 procentų. Ir tas skirtumas pasirodys dar didesniu, jei suvoksime tą dalyką, kad kitose srityse pavyko išlakų kiekį sumažinti. Aišku, investicijos buvo didelės. Taigi, neatnaujindami transporto priemonių ir nekoreguodami transporto politikos, mes e, netremsime klimato kaitos iššūkių. Kitas dalykas, jei 450 tūkstančių, Kinijoje 15 tūkstančių, Rusijoje 20 tūkstančių automobilių tenka 100 tūkstančių gyventojų, E, ir jei tas europinis lygis pasieks ir visas kitas valstybės suklestės plieno pramonė, tačiau klimato kaita tai neigiamai paveiks. 70 procentų visų e, klimato klimatui kenkiančių išlakų susijusios yra su transportu. Nepaisant subsidarumo principo, reikia ieškoti galimybių reguliuoti šį dydį. Turėtume pasiekti, kad 40 procentų visų investicijų mm, tektų ir geležinkeliams, nes iki šiol e, šis skaičius buvo mažesnis - 60 procentų yra skiriama keliams. Ir paskutinė mano pastaba. E, eismas Europoje yra per pigus. Mes darome daug vailyščių. Jungtinė karalystė 5 milijonus keulienos eksportuoja ir tokį patį kiekį importuoja. Mums nereikia didesnės paramos, čia reikia daugiau inteligencijos. Europos Sąjunga eksportuoja paukštieną į Afriką, Afrika taip pat eksportuoja savo paukštieną į kitas šalis. Šis mąstymas turėtų keistis. Na, o um, aš E, važiuodamas e, traukiniu iš, Brius, iš Berlyno į Briuselį sumoku 90 procentų PVM, tuo tarpu jei skrendu lėktuvu, to man mokėti nereikia. Ką jūs darysite siekdami sažiningos konkurencijos? Ačiū. Paskutinis dar pirmame raunde, po to paprašysiu pono Roitė atsakyti. Mas Vandelan. Ačiū. Noriu padėkoti generaliniam direktoriui už tai, kad jis jau taip anksti mūsų darbe atėjo į, į posėdį ir tikrai tai ir parodo, kaip vertinate mūsų darbą. Anam dešimtmetį aš irgi dirbau toje srityje ir tikrai galiu įvertinti panaroitės dėmesį šiems klausimams. Dabar trumpai trys dalykai patirėme ekonominę krizę ir aš manau, kad turime stengtis nustatyti, ar bendrai finansuojami projektai transeuropinių transporto tinklų srityje galėtų būti pastumėti į priekį, kad būtų galima sukurti naujų darbo vietų ir atgaivinti ekonomiką. Taigi gal galima panalizuoti, ar būtų tai įmanoma padaryti ir tada galvoti apie finansavimą. Toliau norėčiau pakalbėti apie mm, TNT E, rėmose gyvendinamus vidaus vandenų projektus, kokios čia galimybės. Ir dar vienas dalykas savo pasisakymė, apie tai daug nekalbėjote, e, juk labai svarbu kalbėti ne vien tik tai apie taisyklės, bet ir apie tinkamą jų įgyvendinimą visose sritise. Pavyzdžiui, e, kelių transporto. Mm, automobilių kelių transporto srityje, pavyzdžiui, vairavimo ir poliso laikotarpiai, kaip jų laikomasi. Toliau, pavyzdžiui, turizmas. Pavyzdžiui, iš mano šalies turistai dažnai yra nubaudžiami kitose šalise už visiškai menkus kelių eismo taisyklių pažeidimus ir taip toliau. Aš manau, kad apie tokius dalykus reikia kalbėti su reikiamu dėmesiu. Ir pabaigai, subsidiarumas. Mano frakcija visuomet uh, um, labai atidžiai stebėjo tuos dalykus, nes manome, kad tai yra labai svarbu ir galbūt kai kuriais atvejais europinės taisyklės mm, ne visuomet turi reik, padaro reikiamą poveikį, ne visuomet apčiuopiami dideli rezultatai. Pavyzdžiui, Škotijoje viena pervežimų kompanija pasakė, kad e, ir sekmanį reikia, e, turime vykdyti mm, keltų linijos e, kelionės, nors mm, tiek norinčių vykti į, į Airiją nėra sekmaniais. Taigi, tokios kartais iškyla dilemos ir norėtumėm kreipti jūsų dėmesį tai. Dėkuoju, ponė Vandalin. Pone Roit, ar norėtumėte atsakyti į pirmąjį klausimų, pirmąją klausimų grupę, paskui perėtume prie kitų likusių klausimų ir pastebėjimų. And, uh... Dėkui, pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie pasisakė. Buvo pasakyta daug e, minčių, kurias aš pats turėjau turbūt išsakyti. Ypač noriu atkreipti dėmesį į poną Voš, kuris labai aiškiai apibrėžė dabar susidariusią transporto e, padėtį dėl ekonomikos krizės. Ypač krovinių transporto padėtį ekonomikos krizė šioje srityje akivaizdžiai e, pastebima. Mes siūlėme visai priemonių e, susijusių su valstybės pagalbos taisyklių sušvelninimu. E, ypač galvojame apie naudojimo arba vartojimo taisyklę aviacijos rytyje. Naudojimo arba praradimo taisyklę, ponas Vandalina apie tai kalbėjo. Taip pat galvojame apie uh, E, sausumos navigacijos sektoriaus klausimus, kuriuos jūs akcentavote. Mes tengiamės išklausyti visų sektorių, tačiau svarbiausia, norime pasakyti, kad negalima grįžti prie protekcionizmo. Bandykime išspręsti problemą susidariusias specialiomis e, aplinkybėmis, bet jokių būdų neįsiimkime protekcionistinių priemonių, kurios greuna vidaus rinką. Dėl įgyvendinimo. Labai daug kas iš jūsų apie tai kalbėjote. Transporto generalinio direktorato ateities veikloje Daugiau dėmesio negu anksčiau turės būti skiriama teisės aktų įgyvendinimui valstybėse narėse. Galiu dar kartą patvirtinti įsipareigojimą informuoti Jūs apie visus pažeidimus. Šiuo metu mes e, galvojame apie geležinkelio paketo įgyvendinimą. Jums e, teiksime visą eilę reguliarių ataskaitų apie teisės aktų įgyvendinimą bet bendrai per kitą kadenciją tam bus skiriama daugiau, teisė, daugiau dėmesio. Reikia kurti ne daugiau teisės aktų, o pasirūpinti, kad tie teisės aktai, kurie jau priimti, būtų gerai įgyvendinti. Ponas Goš kalbėjo apie dar vieną elementą, kuris yra be abejo labai svarbu šiame kontekste. Turiu galvoje su paprastinimą. Dar reikia daugą nuveikti peržiūrint teisės aktus, ar tai būtų pirmojo geležinkelio paketo konsolidavimas ar e, geležinkelio paketų supaprastinimas. Mes e, supaprastinimo siekime visur. Komunikavimas. Taip. Tai galėtų būti ketvirtasis transporto politikos varomasis veiksnys, jeigu ne pats svarbiausias Aš manau, kad reikėtų čia sutelkti visiems jėgas. Matėme ne kartą, kad viskas, kas daroma ES lygių ir kas yra vertinama piliečių, nebūtinai yra suvokiama kaip Europos nuopelnas. Mes dažnai e, kalbame apie ES kaip sudėtingą ir komplikuotą mechanizmą, bet, kaip sakiau, mes siekiame supaprastinimo. Pone Lachtris, jūs kalbėjote apie skiščius. Noriu pasakyti, kad vicepirmininkas Baro ir Tajani prisėmė labai tvirtą įsipareigojimą teikti konkretų įstatyminį pasiūlymą dėl skyšių. Tuo pat metu reikia pasirūpinti, kad būtų sukurta reikalinga technologija šiai problemai sureguliuoti. Esu tikras, kad su jumis vicepirmininkas Tajanė apie tai kalbės per kitą susitikimą ar per kitus susitikimus artimiausiamis savaitėmis ir mėnesiais. Tačiau aš galiu labai aiškiai pasakyti, kad su, su vicepirmininku prezidentu, susipirmininku mes dėl to labai aiškiai sutarėme. Turime panaikinti taisyklės dėl skyšių tikrinimo, tačiau reikia rasti būdų, kaip tą padaryti, nesukuriant 27 skirtingų taisyklių komplektus 27 valstybėse narėse. Tokiu atveju piliečių gyvenimas dar labiau pasunkėtų. Taigi reikia ieškoti paprastesnių dalykų. vicepirmininkas Tajanį prisėmė įsipareigojimą parengti dar ir kitą studiją, kurios, prieš kurią organizuosime viešąjį klausimą. Akivaizdu, kad per Švedijos pirmininkavimą mes negalėsime parengti reikalingų pasiūlymų, nes turime svarstyti svaršių ir matmenų direktyvą. Reikės atlikti visas reikalingas studijas. Kai jūs kalbėjote apie turizmą, aš tikėjausi, kad e, e, galėsiu išsisukti nuo to klausimo, pasakydamas, kad į mūsų generalinį direktorato kompetenciją tai neįeina. Turiu galvoje Slovenijos vinjetę. Tam tikrą prasme, už šią sritį e, komisija neša dalinį atsakomybę, bet noriu pasakyti, kad e, Mes tam skirsime daug dėmesio ir stengsime priimti reikalingus sprendimus. Ponas Sterks kalbėjo apie rinkos atverimą. Be abejonės tai yra vienas iš elementų, kuris transporto politikoje atlieka svarbiausią vaidmenį ir man e, džiugu, kad jūs tai paminėjote. Ponas Krameris klausė bendro pobūdžio e, klausimą apie transporto politiką. Manau, kad per artimiausius e, porą mėnesių e, mes turėsime labai plačiai diskutuoti apie Eurovinietę. Tai yra labai konkretus pavyzdys, rodantis, kaip gali būti transporto problemos sprendžiamos. Ponas Alkadravi labai daug dirbo E, dėl parlamento pozicijos ir pažiūrėsim, koks bus rezultatas Eurovinėtės diskusijų pabaigoje. Pone Vandalin, galėčiau dar šiek tiek daugiau papasakoti Europos, apie Europos e, lėšų mobilizavimą infrastruktūros akcelerizacijos e, srityje apie 500 milijonų čia figuruoja bet aš akivaizdžiai matau, kad prašymų yra kur kas daugiau negu galime, keturis kartus daugiau negu iš tikrųjų galėtume finansuoti. Taigi vis tik pinigų turime nepakankamai. Ačiū. Turime devynis norinčius kalbėti. Kol kol kadravi Lichtenberg, Jala Sender, Fosta, Kūn. Cool. Grandas Paskol, Liberatski ir ponas Kansijan. Daugiau šio sąrašo nepildysime, o tų, kurie kalbės, noriu paprašyti kalbėti e, nedaugiau kaip vieną su pusę dvi minutės. Kai matysite mane mosuojant šiuo plaktuku, žinokite, kad jūsų laikas baigėsi. Tikiuosi, kad būsite drausmingi ir būčiau jums už tai labai dėkingas. Pirmiausia, panas Koko. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Pone Riute, ar galėtume tikėtis iniciatyvų šiose srityse? veiksmų planas e, saugumui keliuose didinti, e, vilkikų svarmenys ir techninė automobilių apžiūra, ypač atsižvelgiant į pažangiasias technologijas ir jų taikymą. Koch, Pone Kok, jūs esate čia labai malonu, ponas Alkadri. Eh, Ačiū labai, pone pirmininkė. Aš stengsiuosi kalbėti trumpai. Dėkoju ponui Riute už jo pranešimą šį rytą. Jūs pabrėžėte komunikacijos svarbą ir e, puikiai skyrėte politikos svarbiausius aspektus. Manau, kad reikia laikytis ir tam tikro grafiko. E, ne tik matyti tą kryptį ir tą vietą, e, į kurią mes einame, tačiau ir laikytis grafiko. Kalbant apie tvarų transportą, tai yra problema, kurios mums nepavyko išspręsti. Kalbėjote apie eurovinietę. Daug buvo dirbta toje srityje. Buvo stengtasi priimti ambicingą teisės aktą, kuris, bijau, bet bus blokuojamas tarybos lygmeniu. Koks progresas yra padarytas ten. Galbūt galėtume kartu bandyti ieškoti kelių, skatindami ir tarybą daryti progresą šioje srityje. Kalbant, pavyzdžiui, apie kainodarą, turime siekti tvarumo, taigi mano klausimas susijęs būtent su tuo. Komisija teiks pasiūlymą dėl akcizo mokesčių skaičiavimo, e, kiek toli pasistumėjome šioje srityje. Ir antras klausimas ar nuogastavimas, e, siekiant, kad oro uostai taptų saugesni, ar ateityje komisija laikysis tų uh, grafikų, kurie yra numatyti. Mes kalbame apie šešių mėnesių periodą. Ačiū labai. Jau beveik trankiau plaktuku, pone Lichtenberger. Turiu labai daug klausimų, tačiau visi jie trumpi. Pirmiausia, pavojingų automobilių kėdučių kūdikiams ir vaikams kada turėsime saugesnius. E, dideli vilkikai, kitas klausimas. Ne vienas parlamento narys nesugebėjo pateikti reklamo šioje srityje, mes turėtume, e, kalbėdami apie eismo saugumą, numatyti ir uh, E, galimybę skleisti informaciją visuomenėje, būtent kalbant apie labai didelius vilkiukus. Trečias klausimas - keleivių teisų apsauga aviacijoje. Jau paskutinės paskutinių posėdžių metu buvo kalbama apie vėlyvąjį keleivių įsodinimą ir vis daugiau žmonių teigia, kad būtent aviacijos srityje jų teisės nėra užtikrinamos. Trečias klausimas - pilotų darbo sąlygos. Buvo padaryti tyrimai, kuriuose buvo tenktasi nustatyti, ar pakankamai pilotai yra pailsėję. Manau, kad reikėtų debatus tęsti ir toliau šią temą. Kalbant apie apie e, netolimus skrydžius, turime naujus tyrimus, yra daug blogos patirties, kokių žingsnių imsis komisija. E, dėl vilkikų valstybės narės labai dėlse įgyvendinti priimtus teisės aktus, kokių žingsnių čia imsis komisija. Pone Lichtenberger labai greitai uždavėte klausimus, labai gerai, būtų gerai, kad visi taip darytų. Ačiū labai, ponia Roite, už šį greitą ateikimą ir už visą informaciją, kuri mums buvo pateikta. Norėčiau atkreipti dėmesį į saugumą keliuose, kas daroma, kai padaromi nusižengimai. Ar uh, imamasi kokių sankcijų. Taip pat norėčiau sužinoti, ar yra padarytas 2010 metais įgyvendinamų Galilėjo projektų vertinimas. Mes kalbėjome apie 12-uosius, tačiau sutartyje buvo numatyta 13 metai. Jūs e, pasakėte, kad du koordinatoriai bus rytoj pakeisti. Aš e, tikėjausi, kad bus pakeistas ir trečias koordinatorius, kuriam, kuris gan nesėkmingai dirbo. Dėl Afrikos. Aš norėčiau, kad e, būtų apsvarstytas Somalio klausimas ar esama tam tikro judėjimo e, šioje srityje, nes tai susiję ir su saugumu jūrų transporte. Kitas klausimas dėl įmonių ir ten tinklų. E, ir kitas klausimas dėl aviacinio saugumo. Patogumas čia taip pat yra labai svarbus. Esama tokių pranešimų, kad kai kuriais atvejais e, skrendantis žmonės tiesiog nes, neturi galimybės normaliai sėdėti. Čia irgi reikėtų imtis kai kurių žingsnių. Taip pat reikėtų skatinti komunikaciją su visuomenė, pabrėžiant, e, kokie sprendimai priimami ES lygmeniu. Jūs taip pat buvote tokia tobula Ačiū, pana Fosta. Ačiū labai, noriu padėkoti ir mūsų svečiui, kuris taip anksti atėjo į mūsų posėdį. Dvi trumpos pastabos. Pirmoji susijusi su skyščiais lėktuvose. E, manau, kad labai sunku buvo pasiekti, kad jie nepatik, nepatektų į lėktuvą. Kalbėjome apie 100 ml, vėliau tas dydis buvo padidintas iki 125. E, būtų, aš tiesiog e, nemanau, kad reikėtų leisti laiko, švaistyti laiko, leidžiantis į diskusiją šią temą. Kalbant apie nelaimingus atsitikimus ir avarijas, Europoje manau, kad mes pradėjome daug nepriklausomų tyrimų, kurių niekaip negali paveikti nei politikų spaudimas, nei niekas kitas. Ir iš tų tyrimų mes visada bandome daryti išvadas. Savame suprantama, aš nesu visiškai tikra, ar komisija ir kokiu žingsniu komisija imsis dėl EASA, tačiau man kelia nerima tai, kad ne visada atliekama pakankamai tyrimų. Dažnai šios agentūros tamprie bendradarbiauja su gamintojais, analizuodami avarijas. Per past pastaruosius keletą mėnesių įvyko keletą avarijų, kurios reikėtų rimtai ištirti. Įdomu, kokiu žingsniu komisija čia imsis. Ačiū labai, panas Klum. Ačiū labai, ponia pirmininkė, generaliniai direktorių Rūtė, labai dėkoju už jūsų pristatytus tikslus ir svarbiausias temas. Savame suprantama, mums reikia ir atitinkamo biudžeto su didžiausiu išgaščiu turėjome konstatuoti, kad mūsų biudžetas sumažintas 8,3 procentų 2010 metams ten tinklams. Ekonomistai teigia, kad e, ekonomika mm, susitraukia, mažėja transportas ir sakoma, kad galbūt nereikėtų tiek daug investuoti, kiek buvo investuota. Uh, Kalbama, kad reikėtų finansuoti įvairias ekonomikos gaivinam, gaivinimo programas. Generalinį direktoriau, ar galėtumėte užtikrinti, kad mes gausime pakankamą finansavimą iki um, rūpiučio 14 dienos galime teikti savo pakeitimus, Tačiau mes aišku norime remti ir jūsų nubrėžtas gairias, e, stengdamiesi, kad um, eismo infrastruktūra išliktų tokia pati. Degrandės paskalo. Ačiū. Ačiū, ponai Žutė, už ateimą į mūsų posėdį ir už jūsų um, pasakojimą apie visus projektus. TNT buvo tikrai svajonė 20 tūkstančių milijonų eurų. Rytoj mm, kaip sakoma, bus iš naujo keliama kandidatūra dėl posto. Uh, ir finansinių perspektyvų tarpinio laiko tarp vidurio peržiūra, kas buvo numatoma Galilėjo. Eina kalba ne apie, ne apie du, o apie tris pagrindinius projektus, manau, ponas Galeris yra teisus. Tai kaip su to trečiuoju. Ir kaip, e, kokia dabar yra patirtis su įlaipinimo skeneriu. Ar kažkas tai bus su tuo projektu? Ačiū, ponai Grandės Paskual, panas Liberatski. Ačiū, pirmininkė. Generalinį direktoriau, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad jau prieš rinkimus jūs visą dieną paskyrėte diskusijoms su transporto operatoriais ir krovinių pervežėjais. Darbas iš ties sunkus, taigi norėčiau pasidomėti, ką jūs dar ketinate nuveikti, kad tas darbas palengvėtų. Nuojose valstybėse narėse didelė dalis anglaudos lėšų yra skirta transporto infrastruktūrai gerinti. Tačiau aš um, suprantu, kad um, asignavimų panaudojimo dalis yra nedidelė ir projektų gyvenimas vėluoja. Ar nemanote, kad jūsų generalinis direktoratas ir mūsų komitetas turėtų įsitraukti į šį darbą? Gal turėtumėm perimti tą darbą iš e, regionų generalinio direktorato. Gal galėtumėm pasiaiškinti, kokia yra situacija? Taip, ponia Liberatski, laikėtės pasisakymo laiko. Naskansin, ponia Tikau ir baronas Dytau. Grazie Presidente, grazie Direttore. Due domande veloci e tecniche. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti generaliniam direktoriui už tai, kad jis atėjo mūsų posėdį. Keletas techninių klausimų. Pirmas dėl saugos. Mm, jūs minėjote rugsėjo 8 konferenciją ir tai, kas toliau numatyta programoje. O po tų katastrofų kurios netiniai įvyko, ką komisija ketina daryti dėl saugos užtikrinimo, kas yra numatyta dar 2009 metams dėl ten planų. Matau, kad yra daug kas išbraukta, labai nedaug projektų yra parinkta, dauguma yra atmesta yra pasinau, pasitelkta įprastiniai pasiteisinimai. Tai e, gal galėtumėm sąžiningai pasakyti, ar tai yra dėl biudžetinių priežasčių, ar, ar tiesiog kol kas negalima jų, jų finansuoti, gal bus galima finansuoti vėliau. Iš tikrųjų, atsižvelgiant į finansinę krizę, aišku, kad e, biudžeto eilutės reikia e, kažkiek sumažinti, tačiau būtina užtikrinti reikiamą finansavimą. 10-20 procentų yra lab, iš tikrųjų reikiamas tas pagrindas kitam finansavimui, tai gal galime galvoti apie tai, kaip finansuoti tuos projektus, kurie atmesti. Pane Tikau. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasiteirauti apie tuos pasikeitimus, kurie yra susiję su um, jūrų transporto politika. Toliau žinome, kad konkrečios infrastruktūros plėtojimas priklauso nuo investicijų, ypač tai aktualu, turint omenyje, kad dabar yra finansinė krizė. Valstybės ir atskiros kompanijos susiduria su sunkumais įgyvendinamos projektus. Taigi, kaip Jūs galvojate paremti trans, įvairių transporto rūšių projektų gyvenimą? Taip pat manau, kad išsakysiu daugelio kolegų mintį, kad reikėtų daugiau informacijos apie dėrybas dėl sutarimų su trečiosiomis valstybėmis transporto srityje. Turime dėrybų mandatą, turime tarybos sprendimus, tačiau būtų naudinga gauti dėrybinę informaciją. Ypač turėčiau omenyje, mm, apie, turėčiau omenyje susitarimą su Meksika dėl oro transporto. Mrs. B ir ponė Bilbio Baranika. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau paklausti, panorot, turint omenyje finansinę ekonominę krizę, dėl įvairių projektų, kurie gyvendinami Aš manau, kad yra kai kas, ką turime būtinai padaryti. Mes nuo šio ryto kalbame apie biudžeto sumažinimą, tačiau kol kas nematėme mm, projektų įgyvendinimo analizės, kokį poveikį turėjo Mm, šie projektai krizės kontekste. Jūs minėjote 3A ir būtų įdomu sužinoti daugiau apie taikomas naujoves. Tie projektai, kokį poveikį jie turėjo? Gal reikėtų sudaryti kažkokią tai komitetą, kuris įvertintų, įgyvendintų projektų poveikį krizės kontekste. Ir būtent atsižvelgianti tai, kad dabar patiriame krizę, reikėtų e, siekti nemažinti biudžeto. Mes turime padaryti viską, ką galime, e, koordinuodami sprendimus dėl šių projektų. Šiandien komitete um, buvo kalbama apie direktyvą dėl pažangių sistemų, bet man atrodo, kad vėlgi reikia prisiminti koordinavimo svarbą. Tai yra, kad būtų galima šios direktyvos turinį derinti su kintomis iniciatyvomis. Ir tarp komisijos pateikiamų pasiūlymų, iniciatyvų turėtų būti akivaizdus noras skatinti valstybės narės ieškoti naujovių, kad būtų galima mažinti CO2 išlakas, kad būtų daugiau pasitelkta aplinkai palankių mm, sistemų ir panašu, kad valstybės narės kol kas priešinasi tam. Dabar finansinės krizės kontekste valstybės narės stengiasi daryti priešingą dalyką, tai yra mažinti investicijas į e, tokias naujoves. Uh, Ir pavyzdžiui, kai kalba apie jūrų eismo saugą, prisiminkime, kas vyksta Somalija, tai įtin aktualu. Arba mm, Baskų kraštui, pavyzdžiui, tai yra labai svarbu, nes daug laivų išplaukia būtent iš ten. Mm, labai svarbu, kad koordinatoriai pasirūpintų, jog šie projektai būtų gyveninti. Reuter, Ačiū, pane Roitė, daug klausimų, laiko nedaug. Tai ta laiko švituoklė ir jum būtų taikytina. Prašom žodis jums. Uh, Ačiū pirmininkė. Man kyla didesnė grėsmė nei man. Pirmininkas, na aš galiu ir kairę ranką švituot. Uh, Gerai, stengsiuosi labai trumpai. Bendrai norėčiau aiškiai pasakyti. Manau, komisija ir šis komitetas kovoja iš vien, kad būtų daugiau lėšų infrastruktūrai. Turime pasirūpinti, kad investicijos infrastruktūroje ne tik tai šiame finansinėme laikotarpyje, bet ir kitame finansinėme laikotarpyje būtų didinamos, nes tikrai labai stinga investicijų infrastruktūra, uh, Ir žaliosios knygos dėl transeuropinių transporto tinklų esmė yra pas, būtent pasirenkti tolesniems diskusijoms dėl investicijų infrastruktūrą. Investicijų į tokią infrastruktūrą, kuri tarp kitko būtų ir pažangioji, protinga transporto infrastruktūra. Nes mano manimu, tai reikštų išlakų sumažinimą, Tai reikštų e, palankesnės e, sąlygas efektyviau naudoti tą sistemą. Tai labai svarbu ateities politikai, e, kurią formuos šis parlamentas ir komisija. Pirmininkė, jau ir taip gana toli nuklydau nuo savo kompetencijos ribų, nes aš esu pareigūnas, aš ne politikas. Aš esu komisijos nario pono Tajanio darbuotojas. Buvo daug klausimų dėl ateities politikos ir į tuos klausimus atsakymo jums pateikti negaliu, nes politikų kolegija spręs, mes tik tai teiksime patarimus komisijos nariams ir komisijos pirmininko pavaduotojai šiais klausimais. Mm, taigi, dėl kai kurių klausimų, kuriuos jūs uždavėte, aš galiu tik tiek pasakyti, kad atsakymo pateikti jums negaliu. Galiu tik tai tiek atsakyti, kokias instrukcijas iki šiol esu gavęs. Aš ne vien tik tai išklausau, ką jūs pasakėte, aš lygiai taip pat atsiskaitysiu komisarui Tajaniui apie tai, ką jūs pasakėte, nes manau, kad tai yra itin svarbu. Dabar dėl konkrečių mm, pasisakymų. Taigi, dėl numatomų teisės aktų dėl TUV, dėl automobilių techninės apžiūros, tai um, teisės aktas, kuris dar laukia ateityje. Mm, šio teisės akto nėra dabartinės komisijos e, darbo programoje, dėl jos spręs e, ateinanti komisija. Dabar dėl veiksmų plano, dėl, šešerių, dėl šešių mėnesių, dėl oro uostų, pone Elhadraujai, mm, turėsiu pateikti jums atsakymą individualiai, kol šiuo momentu jums atsakyti konkrečiai negaliu. Bet tik tai aišku, kad sieksime, kad išorės lėšos būtų įtrauktos į, į, į bendras išlaidų skaičiavimą. Pone Lichtenberg, girdėjau, kad Patrikų Du ateis į jūsų komitetą. EASA atliko vaikų automobilinių kėdučių saugos tyrimus. Iš to, ką aš iki šiol esu skaitęs, tai yra, ką laikrašiai skelbia. Tad turėsiu pasitikslinti. Tačiau visiškai sutinku su jumis Patrikudų ir aš kartu lankėmės JAV praeitą savaitę ir kalbėjomės apie bandomąją tokią strategiją, yra studija atitinkama, bet vėlgi tai, tai teisės aktas, kurį turės siūlyti jau kita komisija, ateinanti komisija per kitą e, komisijos kadenciją. Pane Ajala Sender, dar turime pasiūlymą dėl dėl pažeidimų įvykdytų kitoje valstybėje. Kaip Europos pilietis noriu pasakyti, kad, na, mm, laikykim špygą, kad Lisabono sutartys įsigalios ir kad galėsime į šį klausimą pažvelgti kitaip. Dėl Galilėjo galiu Jums patvirtinti, jog susitarimas, kuriame taip pat dalyvavome, numato, kad trečias centras turėtų veikti, turėtų galimybę veikti, tačiau klausimas yra dėl išlaidų. Bet susitarimas buvo toks bendras dėl Galilėjo. Aš atsiprašau, gal aš uh, negerai iš, išsireiškiu atsakydamas koordinatoriams. Tas pasiūlymas, kurį matėte aname parlamente, kuris buvo derintas su koordinatoriais, vėlgi bus e, toliau svarstomas, panasieki, kuris, kaip jūs suderinote, bus skiriamas vėl koordinatoriumi testą darbą. Kol kas e, panas Vanmit ir Manas Balas jau nebegali dirbti tais klausimais, tai kiti du dar turės būti paskirti. Dėl dėrybų su trečiosiomis valstybėmis, man atrodo, mes laikomės tos geros praktikos, kad visuomet jūs informuojame ir toliau tai darysime. Kol kas nesileisiu mm, į konkrečius aspektus mm, dėl darybų su Meksika. Mes sėkmingai e, susitarėme su Kanada, esame antrame etape su JAV, deramės su Balkanų valstybėmis. Manau, kad e, toliau nuolat jūs informuosime apie visus naujasius pasikeitimus. Pone Tikau, galiu jūs patikinti, mm, pone Pivovelnyčia, dėl atsinaujinančių energijos šaltinių aš gal per nelik daug nepasakosiu jums, nes turbūt gal kokią valandą galėčiau išsiplėsti. Tačiau iš principo taip aš sutinku su jumis, turime skatinti valstybės narės e, siekti naujovių, naujovių, inovacijų ir taip toliau. Tai labai svarbu. Tačiau bendrai noriu pasakyti, Mm, transporto generalinis direktoratas tikrai labai puikiai yra padirbėjęs, kad mokslo tyrimai patektų į konkrečius e, projektus. Galilėjo mm, oro eismo valdymas, SDR sraut, transporto srautų valdymas ir taip toliau. Generalinis direktoratas pradėjo nuo mokslo tyrimų projektų, dabar jau esame e, šių technologinių naujovių e, pritaikymo ES etape. Aš manau, kad iš tikrųjų mūsų e, nuveiktas darbas tikrai yra geras transporto srityje. Pane Foster, visiškai sutinku su jumis, kad kai nekalba apie avarijų tyrimą, reikia aiškiai skirti, kas yra ta valdžios institucija, kuri suteikia licencijas dėl saugos ir ta institucija, kuri atlieka tyrimą. Man atrodo, mes labai teisingai išskiriame čia tam tikrų mm, probleminių sričių informacijos srityje ES aišku, kad negalima šių dviejų e, funkcijų e, supainioti, kad e, avarijų tyrimas būtų visiškai nepriklausomas. Galbūt tarp tų struktūrų reikalingas būtų kažkoks tai tinklas sukurti, bet apie tai dar galvosime. Pirmininkė, gal ties to sustosiu. Aš ir toliau atsiskaitinėsiu jums apie E, transeuropinių transporto tinklų atgaivinimo e, programą. Toliau per koordinatorius palaikysime ryšius. Noriu labai padėkoti už įdomius klausimus ir įdomius pasisakymus. Aš apie visą tai informuosiu komisijos vicepirmininką pono Tajanį. Labai ačiū, ponė Roitė. Kaip jūs jums sakėte ir kaip aš sakiau, iškart po šio posėdžio įvyks koordinatorių posėdis. Kitų klausimų aš jums neturiu. Galiu tik priminti, kad kitas transporto komiteto posėdis įvyks rugsėjo pirmąją dieną, antradienį, 15 val. ir rugsėjo 2 jis bus pratestas. Generalinis sekretorius pateiks detalesnį informaciją. Jeigu niekas daugiau neturi klausimų, Tada dėkoju visiems už dalyvavimą, dėkoju vertėjams ir skelbiu posėdžio pabaigą. Koordinatorių prašyčiau po penkių minučių susirinkti, be 20.12 vėl pradėsime dirbti.